Good afternoon, dear colleagues. Labą dieną, gerbiami kolegos. Sėskitės į vietas, pradėsime komiteto posėdį. Buenas tardes a, a todas y a todos. Vamos a dar comienzo con la comisión de, de hoy. Taigi, pradedame posėdį. Tai sėskite į vietas ir pradėkime darbus. Kaip jau sakiau, pradedame mūsų posėdį nuo elektroninio balsavimo, kuris skirtas 17 metų biudžetui. Noriu pasakyti, kad šiandien mūsų posėdis bus filmuojamas, tai jei matysite kameras, tai nenustepkite, nes turime žmonių, kurie filmuoja mūsų komiteto darbą, nes kuria dokumentinį filmą. Pradėkime nuo balsavimo. Balsuojame tik dėl vieno klausimo - 17 metų biudžetas. Pranešėja yra ponė Dančila. Taigi žodis pranešėjai. Dėkui pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegom, kurie prisidėjo rengiant šią nuomonę. Taip pat noriu padėkoti ir sekretoriatui. Tikiuosi, kad mums pavyko gerą nuomonę parengti ir mums seksis, kai dėl jos bus balsuojama tiek komitete, tiek plenarinėje sesijoje. Dėkoju pranešėjai. Taigi, balsuokime. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Aštuntasis pakeitimas, dėl jo nebalsuojame nes tai yra kalbinis pakeitimas. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Reiktų pastikrinti elektroniniu būdu. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl devintojo pakeitimo. Nu, palaukim, pažiūrėkim, ar tinkamai veikia sistema. Okay. Se abre la votación. Taigi, balsuojame elektroniniu būdu. Devintasis pakeitimas. Septyniolika už, vienuolika prieš priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dvidešimt pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės elektroniniu būdu. Priimta 25 už. Trys susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Taigi sveikiname ponę Dančylą. pasamos al siguiente punto del orden del. Dabar einame prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra moterų vaidmo konfliktų sprendimo ir susitaikymo procesuose. Dice que Yeah, I have to say that the experts are invited uh, for at uh, four. Noriu pasakyti, kad mūsų kalbėtojai, prelegentai, pakviesti 16 valandai, taigi turėtume laukti 15 minučių, kol jie ateis. Negalime pradėti posėdžio, kol neatvyko mūsų kvestiniai svečiai. Taigi, tęsime darbą 16 valandą. Keisimės nuomonėmis apie moterų vaidmenį konfliktų sprendimo ir sustaikymo procesuose.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 Bueno, queridos colegas, vamos a, a retomar eh, la reunión de, de nuestra. Taigi, tęskime posėdį. Kalbėsime apie moterų vaidmenį, sprendžiant konfliktus ir susitaikymo procesuose. Pone Šumacher kalbės iš Junktinių tautų moteris organizacijos. Mes e, ją pažįstame, nes jau teko progos su ją diskutuoti keletą kartų. Aš norėčiau jai kaip tik ir padėkoti už darbą mūsų komiteto darbuose, tiksliau dalyvavimą darbuose. Taipogi turime šiandien ponę Robį Demalin ir poną Basam Aramin. Jie yra iš tėvų rato organizacijos. Tai yra nevyriausybinė organizacija, kurią sudaro tėvai ir šeimų nariai e, iš Palestinos ir iš Izraelio. Ir jie visi yra praradę šeimų, šeimos narių. Taigi jie nusprendė susijungti ir dirbti taikos ir susitaikymo vardan. Manau, kad ši organizacija atlieka nepaprastai gerą darbą ir jau keletą kartų turėjome progos pamatyti, kaip svarbu yra remti pilietinės visuomenės iniciatyvas. Mes norėtume padėkoti jiems už dalyvavimą ir už apskritai kasdieninį darbą savo organizacijoje. 18 valandą po mūsų posėdžio galėsime apsilankyti fotografijos parodoje, kaip tik jos atidarimas vyks. Jie rengia tėvų rato formas. Visi esate kviečiami dalyvauti parodos atidarime ir bet kada, bet kuriuo metu po to joje apsilankyti. Prieš pradedant diskusiją ir prieš suteikiant žodį kalbėtojams, norėčiau pasiūlyti dabar pasižiūrėti trumpą vaizdo sužetą. E, taikos vardan vadinasi tai, kas Stepford Peace. Strength to never give up. And I say, I have no choice.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 Take a step with us on the path of peace. To find out more, search Taking Steps. Bueno, pues una, una vez visto este vídeo, que creo que seguro que, que a todos nos. Taigi, po šio video sudžeto, ką galime pasakyti, ko gero visus jūs tas sužetas sujaudino ir kažką tai pažadino jumise. Šiame sužete matėte, kodėlgi mes dirbame. Manau, kad čia į šį procesą, į susitaikymą mes visi galime įnešti savo dalį. Ir manau, kad jeigu. E, manau, kad galime su didžiulė motivacija šį darbą atlikti. Taigi dabar pradėsime diskusiją. Iš karto žodį suteiksiu Robi Demalin dešimčiai minučių. Prašom. Yeah, okay. So actually, in the interests of gender equality, I would have asked Basam to speak first. Na, lygybės vardan būčiau prašiusi Basamo pirmą kalbėti, bet taip. Bet bus vis tai gerai. Labai ačiū, kad mus pakvietėte. Svarbu yra, kad iš Izraelio ir Palestinos būtų girdimos ir kitokios žinios. Ir jums labai svarbu pamatyti, kad įmanoma stabdyti žudynės Aš įstojau į šią organizaciją po to, kai mano sūnų Davidą nužudė palestiniečių snaiperis. Ir supratau, kad Davidas buvo nušautas ne todėl, kad buvo Davidas. Ne. Snaiperis jį nušovė todėl, kad jis buvo okupantų kariuomenės atstovas. Man tai yra labai sunku ištarti, bet tokia yra tiesa. Ir jeigu ieškosime būdų, kaip susitaikyti, kurti tai, kad tai reikia vis tik kalbėti tiesą. Davidas buvo Tel Avivo universiteto studentas, jis studijavo švietimo filosofiją, magistro laipsnį studijavo ir dalyvavo taikos judėjime. Vadovavo studentų organizacijai. Na, ir na, mes nežinome, kas buvo tas šaulys, kai mano sunus buvo pašauktas į rezervą, kaip visi daro, tai kaip vis, kažkokia visa jaunima nais atėjo pas mane ir sako, aš nenoriu tarnauti okupotose teritorijose, bet ką galiu, ką galiu padaryti? Kas bus, jeigu aš e, nevyksiu, kas bus mano kariais, nes jis buvo jau karininkas. Taip pat, kas bus su studentais, nes jau dėstė, dėstė tiems studentams, kurie taip pat buvo pašaukti kariuomenę. Ir sakė, jeigu aš išeisiu į kariuomenę, tuomet aš oriai elgsiuosi su, su kitais žmonėmis, taip pat savo kareiviais. Tad, na, dažnai galima pagalvoti, kad jau suprantate, kaip elgesi kareiviai, bet dažnai gali būti labai, labai įvairiai. Ir visokių minčių gali kilti jaunifizlėsiams, kurie auga šalyje, kur kariuomenė labai reikšminga. Štai dabar šis, šis jaunuolis, kuris turėjo į Oksfordą vykti, vykti studijuoti doktoratūros studijų, žuvo veltui. Nes iš jo mirties niekam nebuvo jokios naudos. Ne. Taika nepriartėjo, tik tais dar susikūrė daugiau neapykantos, tame neapykantos cikle, tame sraute neapykantos, kuris vis tęsiasi. Aš supratau, ką jis pas, turėjo galvoje, kai sakė, kad reikia olėti su asmenimis, nes tai supratau, kai sutikau su palestiniečiu Tel Avive, kuris visą sėdėjo ir visą laiką mane žiūrėjo ir negalėjo nieko pasakyti. Ir aš sakiau, ką? O jis sako, žinote, dieną prieš e, nušaunant Davidą e, aš buvau tame kontrolės punkte ir aukštas jaunos prie manęs prie ir sakė, labai atsiprašau, bet privalu patikrinti e, jūsų dokumentus. Tokia, toks yra mano pareiga ir pasitengsiu, kaip galima greičiau tai padaryti. Tuomet jie pradėjo kalbėtis ir po to, kai jau Pokalbis baigėsi, tas asmo nuvažiavo. Ir kągi jis pasakė, kad kitą dieną jis išgirdo, jog tas karys buvo nušautas, taigi jis, jis na, jautėsi po to labai blogai. Būtent tai yra svarbus dalykas, su kuriuo mes dirbame mūsų organizacijoje. Nesvarbu tą pamatyti žmogiškumą, nes tik taip įmanoma studyti tą, tą užburtą smurto ratą po to, kai Davidas buvo nužudytas, nebežinojau, ką daryti, tačiau žinojau, kad noriu padėti apsaugoti kitus moteris ir vyrus, apsaugoti nuo tokio skausmo, nes, na, nieko nėra blogiau, negu prarasti savo vaiką. Niekada tas skausmas nepraeina, reikia tik išmokti su juo gyventi. Kiekvieną rytą atsikėlę galvojate, kad galbūt tai buvo tik blogas sapnas. Pas mane apsilankė religingas žydas ir pakvietė į seminarą rytų Jeruzalėje, kuris turėjo vykti su palestiniečių šeimomis, kurie taip pat neteko vaikų. Iš tą pasakiau, ne, ačiū, nenoriu leisti laiko su kitais gedinčiais asmenimis, nes maniau, kad tai būtų neįmanoma ištverti. Tačiau tuomet aš nesupratau, kad būtent kaip tik tie žmonės yra vieninteliai, kurie gali suprasti mane, užjausti gali. Po to aš susitikau su palestiniečių motinomis ir bendraudamas su jumis pamačiau, kad vis tik mūsų ašaros yra tokios pat. Tada supratau, kokia galinga jėga mes galime tapti, jeigu mes visi, visi kartu galėtume susivienyti, kalbėti kal, kar, kartu bendrai vieną kalbą ir nešti savo žinę visam pasauliu ir kai, kad reikia aiškinti, jog nereikia būti nei už Izraelį, nei už Palestiną, o reikia ieškoti bendro sprendimo nes matau, kad jūsų šalyse jūs tiesiog importuojate e, mūsų šalyje, kur sukurta neapykanta ir kurite konfliktą tarp musulmonų ir žydų. Žinau, kad niekas to nenori, bet matau, kad tai dedasi. Tad prašau visų prisidėti prie sprendimo. Čia nereikia, nes svarbu ne tai, kad pasistumėt gerai apie save, jeigu išsirinkote teis teisėje pusę. Ne, reikia būti, reikia šių sprendimų nesakau, kad reikia nebūti prieš okupaciją. Ir kad jūs galvoja, kad okupacija pražudo labai daug Izraelio žmonių. Aš esu Izraelitė ir aš noriu gyventi moralioje šalyje. Ir jeigu mes toliau laikysime teritorijas okupuotas, ateities mūsų šaliai nebus. Tad mūs, mus jūs paremtumėte, jeigu paragintumėte pastraukti iš okupuotų šalių. Ir čia nereikia pažeminti Izraelio, bet reikia atvesti Izraelį į protą. Pas mus veikia labai stipri moterų organizacija ir laikas pasakyti moterims. Niekas mūsų neklausė, ar reikia pradėti tą karą. Niekas mūsų neklausė, ar reikia dėrėtis. Niekas mūsų neklausė, ar reikia susitarti dėl taikos. O kasgi kenčia galiausiai nuo karo? Moteris ir vaikai. Prisimenu per praėjusį gazos karą E, ėjau, kaip tik nors iš savo būto į slėptuvę, kai netoli, netoli sprogo raketa. Ir šalia buvo moteris su vaiku. Ir tuomet aš pagalvojau, kad man labai pasisekė. Kodėlgi? Na, aš turėjau kur paslėpti, aš galiu pabėgti į slėptuvę. Tačiau kaip apie tas moteris, kurios gazoje neturi kur paslėpti. Jeigu šis iš namų, turbūt jas gali nušauti Hamas. Jeigu liks savo namie, galbūt ją e, nužudys Izraelio bomba. Tad koks pasirinkimas? Girdėjau apie vieną kaimelį netoliese gazos, kur viena izraelietė moteris ir ji per radiją kalbėjo ir sakė, kad turi tris vaikus, o nubėgti iki, iki Slėptuvės yra tik 15 sekundžių. Vienas iš vaikų yra neįgali vežimėlėje. Tad kaip pasiekti slėptuvę? Ar jūs vaizduot, kokia tai beprotybė yra, kokias pasiekmes ta beprotybė neša? Būtina rasti sprendimą. Būtina sutaikyti Izraelį ir Palestiną. Artimos rytuose vyksta dramatiški dalykai ir jūs ateitis taip pat susijusi su tuo, ką darome mes tikiuosi, kad ateisite į mūsų parodą 6 valandą. Paroda labai įdomi. Ji vadinasi Vadinasi Presence on the Void. Izraeliečių pasinešių darytos nuotraukos ir nuotraukose trūksta kai kurių dalių, nes nufotografuoja asmenys yra netekę asmenų jų. Pavyzdžiui, yra, tarkime, nuotrauka, nufotografuota lova, kuri nebeklojama, nes tos moters sunus yra žuvęs. Tačiau nuotraukas siunčia žinę, kad visi vis tik galime susivienyti ir kalbėti karpu. Kartu, tad, žinoma, galite ir jūs kalbėti. Ir keliaudama po vakarų krantą, sutikau su palestinėtėmis, kurios siuvinėja tačiau jos neturi pinigų nusipirkti geriems siūlams, jos įsivinėja keliones ir uždirba vos kelius eurus. Ir žmonės perka tos įsivinis dėl to, kad jie jaučiasi, na, e, jie jų gailisi. Tačiau nėra nieko blogo už tokį gailestį. Pagalvokite, kaip tai veikia jų, jų savigarbą. Kaip jūs žmogus, jeigu jūs kažką perkat tik dėl to, kad jūs jo galitės. Tad kartu su Tel Avivo uh, madų mokykla ir Londono mokykla mes sukūrėme atskiras programas skirtas sutaikymui. Ta programa tikrai labai puikiai. Aš, aš toje programoje taip pat dalyvau ir dariau papuošalus. Ir beje, kaip matėte, batus e, vaizdo įraše, ten taip pat buvo kai kurie elementai pagaminti pagal tą programą. Taip pat galima nusipirkti siuvinių kitų. Ir galima pirkti ir pasakyti, kad, nu, kodėl tai perkate, na, už, už tai, kad reikia kovoti su smurtu, kad reikia ieškoti sprendimo artimos rytuose. Beje, daug žmonių jau palaipė šią programą. Barbara Streisand, Kate Blanchett. Jie turi nusipirkę tuos paukštelius, kuriuos, e, dar, kuriuos darom pagal šią programą. Na, žinoma, lauksiu jūsų klausimų dėl to, ką mes darome. Bet svarbu mūsų organizacijai Parent Circle, svarbus, kad vyktų sutaikymo procesas. Ir kad sutaikymo procesas taptų taikos tarties dalimi. Mes e, taip pat protestavome ir prie Baltųjų rūmų, tačiau niekas mūsų balsų neišklauso. Tad e, užuot susitaikymo proceso gali būti sutarta tiesiog dėl unės nutraukimo ir viskas vėl prasidės iš naujo vėliau. Ačiū. Muchas gracias, señora Damelin, eh, por sus palabras. Dėkoju. Poniai Demalinį už pasakojimą. Labai sujaudino mūsų jūsų žodžiai. pamatėme, kaip svarbu rasti jėgų, dirbti labai to, kuo tiki. Dabar suteiksim žodį ponui Basam Raminu. Dėkui, matau, kad salė daugiau vertėjų negu klausytojų, tai gal galiu arabiškai kalbėti? Negaliu, negalite, nes yra tik vertėjai iš Europos ir į Europos kalbas. Arabų kalba irgi Europų, Europos kalba. Ta moteris, kuri gali dešinę ranką supti lopšį, gali sukrėst, sukratyti pasaulį kairiąją ranką. Nes jei išmokai vyrą, tai išmokai išlavini vieną žmogų, jei išmokai moterį, tai išmokai, išlavini visą pasaulį. Labai sunku aukti okupuot, okupuotoje teritorijoje, nes okupantai nesupranta tavo kalbos, tu nesupranti jų ir dažnai žmonės augantis okupuotose teritorijose tampa kovotojais. Aš 13 metų jau tapau kovotojų, keldavau palestiniečių vėliavą, tada tas buvo laikoma nusikaltimu. 16 metų mes radome senų ginklų, dvi granatas radome, kurias panaudojome prieš izraeliečius niekas nebuvo nužudytas, niekas nebuvo sužeistas, nes nemokėjom su ginklais elgtis kaip profesionalai. 17 metų mūsų suėmė ir vienas iš mūsų gavo 21 metus kalėjime, kiti gavo 15, 17. Aš 7 metus praleidau kalėjime. Jei pažįstate priešą, tai galite jį sunaikinti jei tik bandote jį nu, nu, nušauti ar, ar e, tik tai karinėmis priemonėmis su juo kovoti, tai nebūtinai jūs laimėsite. Aš, kadangi mano priešai kalba hebrajų kalbą, pradėjau mokytis hebrajų kalbos. E, pažiūrės filmą, e, supratau, kad suprantu tuos nekaltai nukentėjusius žmonės. Ir kalbant apie holokaustą, tai mes, daugelis mūsų tuo netiki, nes nieko apie tai nežino. Aš Bretfordo universitete nusprendžiau mokytis, kad suprasčiau, uh, holokaustą, kad suprasčiau, kas yra mano priešas ir kaip jį nugalėti. Kalėjime mes vieni su kitais nesikalbame. Mes kalėjime mušamės, tam nereikia išsilavinimo. Mūsų muša nori mūsų, išmušti mūsų žmogiškumą, bet mes turime kovoti su brutalių priešų, nepasiduoti, o palestiniečių e, siekis, palestiniečių e, tikslas yra didesnis, didelis, tai visų bendras tikslas, tai ne vieno žmogaus tikslas. Devyniasdešimt ketvirtais metais pradėjome galvoti kitaip pagalvojame, kad jeigu mūsų vadovai gali susėsti ir dėrėtis, tai kodėl aš turiu leisti laiką Izraelio kalėjimuose, kodėl mes turim žudyti vienas kitą, jau šimtą metų tuo užsimame. To rezultatas yra, kad Izraelis nesaugus, Palestina e, nelaisva, aukų skaičius didėja. Taigi, kai 94 metais man gimė pirmas sunus, aš nusprendžiau, kad jis nesėdės Izraelio kalėjimuose ir nemėtis akmenų į izraeliečius. Aš supratau, kad sugebėsiu jį išmokyti to nedaryti. Mes turime lavinti savo vaikus, galvodami apie taiką. Aišku, realybė nuo teorijos skiriasi. E, tęsiasi okupacija, tęsiasi smurto jėgos naudojimas. 2002 metais Izraelis spaudoje buvo rašoma apie e, refuznikus, tai buvę Izraelio kareiviai, kurie atsisakė tarnauti okupuotose teritorijose, atsisakė tarnauti Izraelio armijoje, nes jį okupavo Palestiną. Aš norėjau sustikti su tai žmonėm, suprasti, ko jie siekia. 2005 metais toks pirmas susitikimas buvo su septyniais buvusiais Izraelio kariuomenės kareiviais. Įsivaizduokite pirmąjį susitikimą tarp priešų, nes mes vieni kitus ne vienus metus žudėme. O šis susitikimas padėjo mum suburti uh, kovotojus už taiką, Ir e, atsirado 300 tokių žmonių, buvusių kovotojų, buvusių kalinių. Mūsų šūkis buvo Nelsono Mandelos šūkis, jei nori susitaikyti, jei nori nekariauti su savo priešu, tai turi susitaikyti su juo. Mes neturim vieni kitų mylėti, bet mes turime pasitikėti vieni kitais ir neokupuoti vieni kitų. Ar gyvenate Palestinoje ar Izraelyje, situacija aišku skirtinga, bet saugios vietos nėra nei Izraelyje, nei Palestinoje. Ir tai nėra normalus gyvenimas, nes negalite apsaugoti savo vaikų, negalite pats apsisaugoti 2007 metais 16 sausio po dviejų metų pradėjus kurti kovotojus už taiką, kovotojų už taiką e, grupę. Mano dešimties metų dukra buvo nužudyta mokykloje. Jei policija šovė į e, galvą iš nugaros maždaug per 15 metrų atstumą ir po dviejų valandų jinai mirė ligoninėje. Vaiką prarasti yra labai baisu, ypač dešimtmetį vaiką, kuris apie karą nieko nežino. Aš maniau, kad jinai bus paskutinė auka šioje kovoje Deja, taip nebuvo, bet aš sakiau, kad man nereikia keršto. Aš noriu, kad būtų, kad gyventum, kad būtų, kad įsitvirtintų teisingumas. Turime pagalvoti, kam verta skirti energiją. Ar, ar kerštui, ar kitokiam gyvenimui maždaug 620 šeimų irgi e, laikosi tų pačių pažiūrų, to paties požiūrio. Mes turime bendrai gyventi šioje žemėje, kiek valstybių čia bebūtų, ar dvi, ar penkios, nes čia gyvena mūsų šeimos ir mūsų vaikai. Izraeliečiai nenori atsisakyti uh, savo žemių po 3000 metų, o mes kaip palestiniečiai niekad neatsisakysim savo laisvės ir niekad nepripažinsim jų okupacijos. Bet turim nuspręsti, ar mes norim ir toliau kovoti, ar norim gyventi kartu ir išgyventi. Dėkui. Muchísimas gracias, señora Ramini. Para finalizar. Dėkoju. Ponui Haminui, na ir ponui Demalin. Na, o dabar pabaigai žodis poniai Šumacher. Dėkoju. Aš jau ne vieną kartą esu lankiusis šiame parlamente ir ko gero niekada dar nebuvau taip giliai sujaudinta. Norėčiau padėkoti Jums už pasidalėjimą savo patirtimi. Norėčiau pasveikinti Jūs abu atliekant tokį naudingą darbą. Jūs sakote, kad atėjo laikas moteriams prisėsti prie dėrybų stalo. Manau, kad e, labai išmintingiai žodžiai čia yra išsakyti. Taigi vilties vis dar yra ir turėtume aiškiai tik tai nuspręsti, kurią kryptį eiti. Jūs taipogi, kalb, jūs taip pat minėjote e, lyčių lygybės aspektą. Aš čia kaip tik HIFO šį e, ženklelį nešioju. Noriu tik tai pasakyti, kad Junktinių tautų komisaras e, lankysiuosi šiandien Briuselėje, mes kaip tik su juo susitiksime. Kas dėl tinkamo laiko, tai tikrai moteriams jau atėjo laikas prisėsti prie dėrybų stalo. Aš šiek tiek sutrumpinsiu savo pasisakymą, galbūt nelysit labai giliai į detalės, e, tik tai keletą dalykų norėčiau paminėti. Aš labai tikiuosi, kad jūsų šiandien pristatyta iniciatyva, taipogi jūsų atliekamas darbas e, galėtų būti puikiu pavyzdžiu kitoms partnerystėms tarp Izraelio ir Palestinos pilietinių visuomenių. Tikiuosi taipogi, kad ir pasauliniu lygiu e, tai atneš taikos e, vilties ženklą. Kas dėl jungtinių tautų moterų taikos ir saugumo darbo tvarkės, tai 2000 metais 1325 e, jungtinių tautų rezoliucija buvo pasirašyta, patvirtinta. Ir būtent tada pirmą kartą jungtinės tautos e, labai aišku signalą parodė, kad e, jungtinės tautos remia moterų dalyvavimą taikos darybose. Ir nuo to laiko dar daug standartų bei rezoliucijų buvo išleista. Na štai dabar praeis 15 metų E, jau šiandien praėjo 15 metų nuo pirmosios rezoliucijos. Na, o tuo metu 22, e, 42 rezoliucija buvo patvirtinta. E, moteris buvo saugos darbo tvarkėje padarytos kaip vienu iš svarbiausių komponentų. Ir čia taipogi didėjantis uh, terorizmo pavojus, pabėgėlių e, pavojus, e, pabėgėlių e, problema aptariama ir taipogi klimato kaita minima. Taigi, tai ko gero būtų ta rezoliucija, kurioje visos naujos problemos yra aptariamas. Taipogi čia kalbama apie didesnę moterų ir lyderystę, jų organizacijų dalyvavimą aktyvesnį taikos procesuose ir kovojant su smurtu. Yra manoma, kad tiksliau, maždaug 15, bent 15 procentų e, jungtinių tautų ir, ir jungtinių tautų narių biudžeto turėtų būti skiriama e, moterų organizacijoms. Ir manau, kad štai, pavyzdžiui, tokioms organizacijoms kaip jūsų taipogi galėtume skirti lėšų. Taip galėtume pasiekti daugiau progreso. Dabar jeigu pasižiūrėtume į skaičius konkrečius tai turime labai nedaug moterų sėdinčių prie dėrybų stalo. Jungtinių tautų moterų organizacijos 92 metais e, atliktoje studijoje manoma, matoma, kad tarp 92 ir 2011 metų tik tai 2, procentų, 2 procentai moterų vadovavo E, taikos dėryboms ir tik 9 procentai e, dalyvavo dėrybose moterų. Taigi skaičiai labai maži ir labai lietai yra progresas matomas. Manau, kad dabar 4 procentai e, tų pasirašysiųjų ir liudininkų dalyvaujusių procesuose tik tai yra moteris. Jūs, jūsų organizacija taipogi viena iš tokių galėtų būti. Taigi labai svarbu, kad vyrai ir moterys lygiai dalyvautų, lygiai teisiškai dalyvautų taikos procesuose. Taipogi policijos pareigose ir kariuomenėje moterų e, skaičius yra žemas, nepaisant to, kad moterų dalyvavimas turi teigiamą poveikio mažinant smurto prieš moteris skaičių, kovojant su tuo reiškiniu. Taigi, Junktinių tautų moterų programos darbo tvarkėje tikrai yra iniciatyvų siekiančių pokyčių šioje srityje. Na ir galiausiai paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, būtų susitaikymo procesas, taikos procesas bei taipogi moterų ekonominio įgalinimo svarba šiuose procesuose. Taigi, kai yra pasirašomas taikos susitarimas, moteris turi būti matomos ne tik tai kaip aukos, bet ir kaip tos, kurios e, atneša pokyčių, kurios dirba už pokyčius. Taigi dėkoju Jums už dalyvavimą šiandien ir turiu pasakyti, kad mūsų programa He uh, for She taipogi uh, remia Jūsų darbą, palaiko Jūsų darbą. Dėkoju, ponė Šumacher. Na, dabar suteiksime žodį parlamentarams, diskusijoms. Prašom, pona Besera, žodis jums. Dėkoju pirmininkė. Labai džiaugiuosi galėdama dar kartą susitikti su šios organizacijos atstovais. Ne tik tai jaudinanti yra jų patirtis, bet taipogi ir pavyzdinė. Manau, kad mums labai pasisekė, kad galime susipažinti su šio judėjimo pagrindiniais veikėjais čia susipažinti ir manau, kad galime iš jų pasimokyti politinė prasme, bet taipogi ir kasdieninio gyvenimo prasme, tai yra mums pavyzdžiai, galėtume iš jų pasimokyti. Manau, kad šiandien jūsų dalyvavimas yra labai svarbus siekiant didesnio moterų dalyvavimo konfliktų sprendimuose. Šis požiūris remiasi tam tikromis vertybėmis Štai, pavyzdžiui, labai svarbu yra suvokti, kad moteris ir vyrai yra lygus, moteris turi aktyviau dalyvauti šiuose procesuose ir moteris labai svarbios yra visuomenė, nereikėtų to pamiršti. Tačiau taipogi nereikėtų dabar kažkaip tai apleisti tų talentų, kurie slypi maždaug pusėje pasaulio gyventojų. Yra įrodyta, kad sprendžiat konfliktus ir derantis jų metu, siekiant taikos jų metu ir kovojant su taip, tam tikrais neigiamais reiškiniais kilančiais iš konfliktų, e, labai svarbus yra moterų vaidmuo. Čia procesai yra sėkmingesni, kai dalyvauja juose moteris. Aš manau, kad jeigu, nepavyktų, jeigu mums nepavyks e, įnešti pokyčių šioje srityje lyginant su dabartinė situacija, tai ko gero e, mūsų darbas nebus toks veiksmingas. Taigi mes kaip ir atsakingi esame už tai. Taigi būtina, skubu, reikalinga yra įgyvendinti visus reikalingus mechanizmus, panaudoti visas visus turimus išteklius, turimus čia parlamente, tam, kad e, pasiektume tikslo. Moteris visose srityse turi tinkamai dalyvauti. Joms turi būti suteikta ta galimybė. Dabar trumpalaikių ir ilgalaikių konfliktų skaičius auga smarkiai. Be jokios abejonės mes savo teritorijoje Europoje pasiekėme pažangos, e, Europoje taipogi ištisus amžius vyko konfliktai. Tačiau e, nereikėtų pamiršti, kad apleidžiant konfliktus, tai paskui tie konfliktų pasiekmes jaučiamos ir ateities kartose. Nacionaliniai planai turi būti nuolat periodiškai sudaromi ir pilietinės visuomenės dalyvavimas juose turi būti aktyvus. Taipogi norėčiau e, pabrėžti, kad Europos institucijos kaip e, tarpininkės galėtų labai svarbu vaidmenį atlikti, taipogi vietos organizacijos, savivaldybės gali dalyvauti šiame darbe. labai svarbu yra dirbti ranką rankon su pilietinė visuomenė, sprendžiant konfliktus. Taip pat norėčiau Jums padėkoti. Aš be jokios abejonės tikrai nueisiu pasižiūrėti tos parodos ir be jokios abejonės aš būtinai prisiseksiu tą juostelę, tam, kad žengtume žingsnį taikos vardan. Pirmininkė dėkoju. Pone Maina, žodis jums. Labai ačiū. Ir laba diena visiems. Dėkuoju štai, kad atvykote. Norėčiau visų pirma pašiekšti savo solidarumą su jumis ir padėkoti jums už drąsą, kad pripažįstate, jog palestinų teritorijos buvo okupuotos. Suprantu, kad nas nelengva tai padaryti, kad jums sunku tai pasakyti ir nebijoju, kad jūs dėl to susidurite su daugybė sunkumų. Tačiau, na, matau, kad tik taip toks yra kelias pirmin. Sigirdėjusi, kad ir Izraelio kariuomenėje tarnavusios moteris pradėjo garsiai kalbėti apie tai, kaip, kad ir jos yra piknadžiausi padėtimi ar blogalgusios okupuotose teritorijose. Ir manau, kad kalbėjimas apie tai gali vesti į priekį Izraelio prisinės visuomenėse. Konfliktai, smurtas, na niekur nenuves. Manau, kad žmonės visiškai tą supranta. Ir taip tiek vyrai ir moteris, tiek palestiniečiai, tiek izraeliečiai ima apie tai mokyti savo vyriausybės. Taip pat to moko ir ES bei tarptautinė bendruomenė. Ir tai turi tęstis. Vakar kalbėjome apie tai ir klausime, kurgi moterų dalyvavimas yra taikos darybose kodėl jų nėra prie dėrybų stalo. Jūs beje, kaip ir sakėte, kad nuo karo labiausiai kenčia moteris ir vaikai. Tad um, mes nukenčiame nuo karo, tačiau mūsų balsas neišklausomas. Neišklausoma, ko mes norime. Ar mes norime taikos, ar karo, ar darybų. 51 procentas pasaulio gyventojų yra moteris, tačiau niekas mūsų neklauso. Tad norėčiau tik pasveikinti jūs. Tikrai tai yra tas kelias, kuriuo reikia pirmin. Mums visiems jau įgriso ši situacija, be abejo ir jums įgriso ta situacija. Situacija, kuomet trūksta paprasčiausio žmogiškumo. Tad tikrai jau seniai laikas pilietiniai visuomeniai pamokyti vyriausybės. Labai ačiū Jums už Jūsų pastangas ir mes žinoma Jūs remsime. Ačiū. Labai ačiū. Taip. Dėkoju už tai, kad atvykote, už tai, kad kalbate apie tai, už tai, kad matys politinių veiksmų. Bet to jūs esate viską iš atlubai matę. Ačiū pasakyti, kad ši polarizacija, karas, sienų statymas yra tai, kas politikoje dominuoja, taip pat ir Europoje. Ir kalbama, kad tai daroma yra saugumo vardan. imamas daug priemonių kovoti su terorizmu. Tačiau nesima pakam priemonių apsaugoti taiką ir saugumą. Taiką ir laisvį. Norėčiau paklausti jūsų, ką galime daugiau padaryti, kaip diskusijos gali privesti prie tikros taikos. Negalime apsiriboti vien tik retoriką. Negalime leisti tam smurtui ir siaubui toliau likti ir dominuoti. Jungtinės tautos yra priemusios rezoliucijų, bet kyla klausimas, ką mes galime padaryti, kaip mes galime visą tai paremti. Bet, aišku, aš nepadėkoti Jums už tai, kad atvykote. Dėkoju. Labai ačiū. Trumpai norėčiau pasakyti. Aš jau tik trumpai padėkoti. Padėkoti už tai, kad pasidalinate savo istorijomis. Aš taip pat užsijimu šiais klausimais. Aš esu iš žydų šeimos. Ir manau, kad vienintelis kelias į taiką yra tai, kad na, žmonės pats turi dėti pastangas. Tad tai, kad štai jūs bandote dėti pastangas iš abiejų pusių, susitikti, bendrauti, tai yra labai geras pavyzdys. Mes taip pat Europoje turėjome dėti pastangų, na, mes juk turėjome atsakyti savo nacionalinių ambicijų, kad kurtume bendrą Europą. Tad norėčiau palinkėti, kad Izraelis ir Palestina taip pat galėtų to pasiekti. Ir, žinom, politinės darybos yra svarbu, esminis dalykas. Tačiau jeigu nebus noro tarp žmonių pakeisti savo mąstymą, nu, tai niekas nebus įmanoma. Tad žinoma, kiek tik manau, jums padėsiu taikos procese. Dėkoju. Na, kad jau pradėjau kalbėti, norėčiau aš taip pat užduoti klausimą. Švietimas. Ar dar tu kokiu nors švietimo veiklų savo organizacijoje, nes manau, kad tai yra esminis dalykas. Reikia mūsų vaikus mokyti taikos, teisingumo, supratingumo. Tai yra labai svarbu. Galbūt būtent tai galėtų atnešti pokyčių visuomenį. Dažnai tai nėra daroma. Dėl to, kad e, čia pastangų reikia labai, paskaitikės labai ilgai, nes zlatas nebūna pasirodo kitą dieną. Bet labai svarbu mokyti jaunimą, dėkti vertybės, tai yra visokų pagrindas. Nežinau, tada ar jūs kaip organizacija dirbate švietimo srityje, ar mokote jaunimą, vaikus? Čia beje nekalbu ne tik apie formalų mokymą mokykloje. Čia taip pat Turiu galvoje ir tai, kad reikia rasti būdų, kaip pasiekti vaikus, kaip su jais bendrauti, kad jie atsakytų neapykantos, kaip jie galėtų išmokti bendrauti. Džiulį, prašau, prašau. Aš. Man labai pasikė tai, kad su Robi sustikau Izraelyje praeisiais metais kai moterų delegacija iš mano šalies įvyko į Izraelį ir mes norėjome susitikti su palestinietėmis ir izraelietėmis. Ir norėčiau paklausti, jūs paprašyti, kad pakalbėtum šiek tiek daugiau apie tai, kokie iššūkiai kyla pilietinį visuomenį pastaruoju metu. Ačiū. Um... Taip, kilo techninių problemų. Na, kaip galite mus paremti? Daug būdų yra. Pirmiausia, papasakokite visiems apie tai, kad štai iš atimų rytų išgirdote kitokią žinutę. Kad štai kalba, pasitikote du žmonės, kurie nenori būti kiekvienas iš jų teisus, bet nori, kad būtų taika pasiekta. Kiek žinau, kitą savaitę čia laikysis Izraelio ir Palestinos prezidentai. Ir galbūt būtų galima įsteigti kokį nors bendradarbiavimo biurą, kuris bendratų su NVO. Vien iš pasakyti, kad e, Džiulika minėjo, kad NVO, jis naujas įstatymas kelia pavojų kai kuriems, kuriems organizacijoms, pavyzdžiui, Breaking the Silence organizacijai. Reikia suprasti, kad organizacija tikrai yra labai, labai gera, labai puiki, nes tai yra taikos proceso ateitis. Juk jeigu norime sutaikyti, tai reikės papasakoti tiesą. O yra karių, kurie ne, nežino, kaip apie tai kalbėti. Tai svarbu ateičiai. Pasaulis turi suprasti, kad tai svarbu ateičiai ir sutaikymui. Taip pat turėkit galvoje, kaip sunku yra kareiviui prisipažinti, ką jis yra padaręs. Izraelio armija nėra nei geresnė, nei blogesnė už bet kurią kitą armiją pasaulyje. Taip jau nutinka su žmonėmis, kurie yra įtraukiami į kovų verpetą, kurie atsiduria tokiose situacijose, kurios yra visiškai nenormalios. Na, labai labai seniai, kai važiuodavau prie kontrolės punktus ir žiūrėdavau į tos karius, maniau, maniau kad jie, na, atrodo kaip vaikai, na, ir yra vaikai. Ir tada galvodavau, kągi mes jais darome, kaip mes galime štai jiems, jas tokią traumingą situaciją pastatyti kai, pažiūrėjau, turi spręsti, ar viena neščia moteris gali praeiti pro kontrolės punktą ar ne. Ir jeigu neleis pro kontrolės punktą jie praeiti, tai galbūt jie tekti gimdyti prie kontrolės punktų ir vaikas mirs. Na, juk, juk tie vaikai nebuvo namie mokomi, kad eik ir žudyk visus palestiniečius, kuriuos pamatysi. Ne. Labai dažnai yra iš visiškai normalių šeimų. Bet kas jiems nutinka, kai jie atsiduria armijoje? ir kągi jis daro tuomet tas karys, nes negali savo tėvams papasakoti, ką jis padarė. Kartais ateina kalbėti su mumis, tačiau labai dažniausiai jis jau pasima tėvo automobilį, išvažiuoja, prisigeria ir padaro avariją. Izraelį keliuose daugiau žuvo žmonių negu konfliktuose. Beprotybė. Izraelį yra daug smurto namuose, smurto artimoje aplinkoje, smurto mokykloje. Iš kur visa tai? jokia šalis negali vykdyti okupaciją 50 metų ir negali tuomet tikėtis, kad tai niekada nepaveiks šalies moralinio stuburo. Ne, reikia iš to pasimokyti. Reikia išmokti, kaip pakeisti visuomenės požiūrį, protą. Dėl to jūs galite prisidėti, jūs galite paraginti Izraelį pastraukti iš okupuotų teritorijų, nes manau, kad tai yra mūsų naudai. Kokių kitų dar būdų yra? Ryte e, kalbėjom apie vieną mintį, kurią turėjome, kad iš Levanto regiono yra moterų, pavyzdžiui, iš Maroko, Tuniso, Libijos e, ar Alžyro, atvyksta moterį žydės ir jos apsigena Izraelyje įvairiose mažose miestelėse. Ten joms trūksta galimybių ir jos dažnai labai balsuoja už, už kraštinius dešiniuosius. Tad kyla klausimas, kaip tas moteris pasiekti, reikia su jomis kalbėtis. Tad, na, yra projektas. Čia beje kalba apie pinigus. Suprantu, kad pinigai skamba kaip toks nešvarus žodis, bet pinigai yra tai, ko mums labai reikia. Tad būtų galima padaryti projektą, kuris tiesiog, na, pagal kurį tiesiog vyktume į kaimus ir kartu gamintume maistą. Galbūt skamba kaip nesąmonė, bet taip esame jau darę kartu palestinietis ir izraelytis kartu gamino maistą. Uogienės virėme, marinuotus tokius e, darėme produktus. Ir tai darėme ne tam, kad pradėtume prekiauti uogienomis, bet tam, kad visos tos moteris galėtų bendrauti, suprasti vieną kitą, suprasti savo situaciją, suprasti visą kontekstą. Tai bus užmėgsta daug empatinių ryšių Tad manau, kad šią savaitę sugalvojame, kad būtų galima tą patį padaryti ir su tomis moterimis, kuris atvyksta iš tų kitų šalių. Dažnai jos labai gerai moka gaminti geriau negu aškenazį moteris. Tai tu galvoji tos moteris, kurios atvyko vėl iš Europos. Tad manau, kad galėtume kartu, pavyzdžiui, stikti, gaminti maistą, po to susėsti kartu, kalbėtis, pasakotis istorijas. Beje, turime tokį projektą History by the Human Eye. Ir e, tas būtų pasakyta dabar dalime mokyklose, tai yra, kad bendravime su 17-mečiais, kol jie dar neišėjo į kariuomenę. Ir aš manau, kad labai bija svarbu taip pat ir, ir e, saugusius žmonės šviesti, nes jau problemų yra dėlių. Ne, negalima laukti, kol tie trimečiai užauks. Ne, problemas dabar yra. Tačiau švietimas yra labai platus dalykas. Taigi turime programą, kuriame dalinamės istoriją ir pavyzdžiui, pirmiausia, tarkim, vykstame į holokausto muziejų. Na ir ne tam, kad čia būtų galim palyginti kančias, bet pavyzdžiui, reikia suprasti, kaip baimė yra jau patekusi į žydų tautos DNR. Ir pavyzdžiui, taip pat reikia suprasti, kaip kokia nors paltinietė jaučiasi apie kaimą, kuris bus naikintas reikia suprasti, kad žmonės matė vaikystėje. Taip, kuriama empatija yra. Ir čia beje labai svarbus yra saugus išvietimas. Georgetowno universitetas iš Vašingtono jie mums labai daug padėjo, mums labai apmokė gerai. Ir būtent jie padėjo rinkti šį, šį, šią programą. Mes čia traukėme mokytojus, švietėjus, menininkus Tai yra proga išmokyti žmonės suprasti kitus. Vėlgi, aišku, nereiškia, kad mes čia dabar jau similėsime visi vieni kitus. Ne, tik reikia suprasti kitos pusės naratyvą, kitos pusės pasakojimą ir tik tai gali kurti empatijos ryšį. Ir tai yra pradžia, kurios mums reikia. Na gerai būtų tai tą prabangą galėti visus mokyti, plėsti švietimą. Ir man labai pikta yra, kai girdžiu, kai jog sakoma, kad palestiniečiai moko savo vaikus nekesti. Noriu pasakyti, kad jeigu aš pati būčiau gyvenusi pabėgėlių stovykloje, tai man nebūtų reikėt, kad mane mokytų nekesti. Pagalvom apie 13 mečių motinas, tų, tų vaikų motinas, kurie naktimis išeina, nebūna namie. Ir reikia suprasti, kokio smurto gali tie jaunuoliai imtis. Tad reikia projektų ir mokyklose. Tai čia bei jūsų parama taip pat gali būti vertinga. Kągi norime pasakyti, kad 13-metis berniukas, 11-metis berniukas, kuris tiesiog neturi jokių galimybių gyvenime. Na, čia aš nekalbu apie 14-metį savo anūką, kuris gali, ką nori daryti, jis gali žaisti krepšinį, eiti baseiną, eiti demokratišką mokyklą, ne. 13-metis palestinietis vaikas neturi nieko, ką, ką veikti po pamokų. Ir galbūt jis nori nebent tais mėgdžioti savo tėvą, kuris buvo per antrąjį sukilimą, tapo didvyriu. Galbūt tas toks jau paauglys jaučiasi nenugalimu ir jis nesupranta, kasgi nutiks, jeigu jį nužudys. Būtent tuos vaikus reikia mokyti. Mano pirmiausia, čia reikia mokyti jų motinas, šviesti motinas. Tad tikrai na, nesu prieš vaikų švietimą. Turime stovyklą vasarą, kur, vasarą stovyklą, kur skirta gedintiems vaikams. Ten tikrai labai gera programa. Ir vaikai ima suprasti, kad jie yra tokie pat. Mėgsta tokią pat muziką, maistą tą patį mėgsta, iš tų pačių dalykų juokiasi. Bet užtrunka laiko, jie tai supranta. Ir tai yra didžioji problema, nes mes vieni kitų nepažįstame Izraelyje ir Palestinoje. Jei paklaustumėte septynmečio izraeliečio, ar jis yra matęs palestinietį, jis atsakys, kad ne, nėra. Ar gal vienas buvo palestinėtis, e, arba pažiūrėjau, vienas vaikas iš penkių pasakys, e, kad yra matęs palestinėtį. Ir, na, pavyzdžiui, jeigu aš pati nueinu į palestiniečių mokyklą, kodėl galėtų, turėtų pagalvoti, kad aš esu kažkokia kitokia negu tie kariai, kurias mato. Ne, reikia su jais kalbėti, kad neplistų radikalizmas. Taigi situacija labai sudėtinga. Čia nėra juoda balta, nėra vieno atsakymo dabar tarp Izraelio palestinos yra labai labai daug pilkumos. Bet mums labai reikia paramos, ypač lėšų. Tačiau taip pat parama yra tai, kad jūs papasakotumėte kitiems, tiems, kas gali mums padėti. Kas gali padėti mums plėtoti organizacijas, kurti pagrindus susitaikymo procesai. Mes šį beje netgi iškelime pasiūlymą, kad ES pasirengti konferenciją, taikos konferenciją čia. Ir e, pakviestų įvairius asmenys, kurie yra jau dalyvavę taikos procesuose visame pasaulyje ir padėtų kurti taip pagrindus taikos procesui. Taip pat kviestų asmenis, kurie yra mm, asmeniškai patyrę tą procesą ir galėtų pasidalinti. Taigi, su mumis reikia tiesiog kalbėtis. Labai ačiū. I just want to say It's okay? okay it's on. It's okay. Want to say one thing about the education, which is... Vieną dalyką norėjau apie švietimą pasakyti. Nepaisant to, kad e, pabėgėlių stovyklose daug gyvena, kad Palestinoje problemų yra daug yra, švietimas yra labai svarbus. Taigi Mes turime išmokyti savo vaikus e, mylėti tuos, kurie juos myli. Ir negalvoti apie neapykantą. Tačiau mes negalime priversti ar išmokyti jų minėti tų, tiksliau minėti tų kareivių, kuriuos jie mato kaip priešus, kurie juos skriaudžia. Dėkoju. Dėkoju. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už dalyvavimą, už dalymasi savo asmeninę bei profesinę patirtimi. Manau, kad mūsų, mano kolegos e, jau išsakė Jums, e, kad mes Jūs remiame ir kad tikrai e, paremsime kaip galėsime. Tikiuosi, kad šiame kelyje mes dar susitiksime. Na ir siekiant susitaikymo ir taikos, e, einant to tikslo link, galite tikrai pasikliauti mumis. Mes e, padarysime viską, kas įmanoma tam, kad dirbtume su jumis ir kad kartu siektume bendro tikslo. Taigi dėkoju. Dar kartą Jums e, dabar baigsime šio darbo tvarkės punkto nagrinėjimą. Kitų klausimų darbo tvarkėje neturime. Todėl norėčiau tik tai pasakyti, kad kitas susitikimas mūsų bus po dviejų dienų, birželio 16 dieną, nuo 9 iki 10 valandos. Tai bus bendras posėdis su užimtumo komitetu. Dirbsime su profesinio ir šeiminio gyvenimo taikymo klausimu. Taigi visi, kurie